Dear colleagues, welcome to the. Kolegos, noriu pasveikinti jūs susirinkus į gynybos, saugumo ir gynybos pakomitečio posėdį. Turiu pasakyti, kad dėl šio pakomitečio kalbų režimo nebus verčiama į kai kurias kalbas. Tai yra danų, suomių, latvių, maltiečių ir slovėnų. Jeigu nėra pastabų dėl darbo tvarkės, tai darbo tvarkė tvirtiname. Ačiū. kolegos, šiandien noriu pasveikinti pas mus atvykusi poną Olaf Skulk. Jis yra Švedijos ambasadorius ir politikos ir saugumo komiteto pirmininkas. Jis kalbės apie pirmininkaujančios Švedijos e, pasiekimus įgyvendinant bendrą saugumo ir gynybos politiką per pastarosius šešis mėnesius. Prieš suteikdamas žodį ambasadoriui noriu pakomitečio vardu padėkoti jam už puikią bendradarbiavimo dvasę, kuri vyravo e, šešių mėnesių laikotarpį. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nauja bendroji saugumo ir gynybos politika bus išplėsta ir suteiks ES daugiau galimybių imtis veiksmų. 2009 metų gruodžio mėnesį Briuselėje įvyko užsienio reikalų ministrų tarybos posėdis. Ministrai priėmė sprendimų dėl operacijų Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat atala, dėl operacijos Atalanto, dėl veiksmų Rytų Somalija. Norėčiau taip pat komentuoti ir galima uh, misiją skirtą mokyti Somalio policijos e, pareigūnus. Ir bendroji užsienio reikalų politika bus baronienės Ešton e, atsakomybė. Taip pat e, dar reikės palaukti sausio mėnesio ir išsiaiškinti, ar pagrindinis mūsų pašnekovas bus Ispanijos užsienio reikalų ministras, ar, ar politikos ir saugumo komiteto pirmininkas, ar e, baronienė Ašton. Dabar suteikiu žodį ambasadoriui. Pirmininkė, ačiū labai, dėkoju už mielus žodžius Švedijai. Ir noriu iškart pasakyti, kad mes savo ruoštų taipogi labai vertiname bendradarbiavimą su parlamentu ir įvairiais pakomitečiais su kuriais vesdavome dialogą. Dėkoju visiems, kurie pasilikote po daugiau gal strateginio pobūdžio diskusijų su Karlu Biltu. Tie, kurie pasilikote, esate bendrosios užsienio saugumo politikos ekspertai. Taigi aš apžvelgsiu, ko pasiekėme pirmininkaujant Švedijai ir taip pat paminėsiu tai, ką jūs, ponė pirmininkė, sakėte apie ESDP misiją Somalija. Žinau, kad pakomitetis labai domėjosi šią misiją. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kai lankiausi čia praeitą kartą rugsėje 7 dieną, aš kalbėjau apie pirmininkančios valstybės prioritetus ir man susidarė įspūdis, kad jūs, bent jau dauguma pakomitečio narių, pritarėte tiems prioritetams. Na, o šiandien aš pasistengsiu pateikti naujausios informacijos apie tai, kai Jau Švedijos pirmininkavimas eina į pabaigą, papasakosiu apie tai, ko mums pavyko pasiekti. Ir manau, kad na, galime pasidžiaugti, bent jau mes savo ruoštų džiaugiamės neblogais rezultatais. Kai praeitą kartą susitikome, aš teigiau, kad mes nesiekėme gyvendinti kokių tai labai sudėtingų iniciatyvų. Mes norėjome tiesiog įvertinti, kur yra trūkumai civilinėje, karinėje struktūroje ir bandyti juos ištaisyti, pakoreguoti. Būtent e, mes siekiame tokius darbus atlikti ir nebandėme tokių labai ambicingų tikslų siekti. Dėl civilinės struktūros mes sukūrėme labai svarbę doktriną, kurios tikslas išspręsti sudėtingiausias problemas, uh, aršiausias problemas, kurios neleidžia veiksmingai įgyvendinti mūsų misijų, tų, kurios šiuo metu vyksta ir vertinant taip pat galimas misijas ateityje. Ta darėme artimai bendradarbiaudami su institucijomis ir valstybėmis narėmis dėl karinės struktūros. Mes siekėme keturių pagrindinių tikslų, kuriuos užsibrėžėme savo ir ES. Ir taip pat manau, kad ir šioje srityje mes padarėme nemažai svarbiaus pažangos, apie ją aš greitai ir pakalbėsiu. Na ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad vienas svarbiausių, reikšmingiausių renginių, pirmininkaujant Švedijai, buvo Lisabonos sutarties įsigaliojimas. Ir kaip teigia pirmininkas, eina, eidami į metų pabaigą mes na, bandome vertinti, ko mes pasiekėme ir manau, svarbiausia yra tai, kad mes dabar išgyvename tą laikotarpį, kai Švedija užsienio reikalų politikoje dabar matome labai svarbus pokyčius. Ir kaip ponas Viltas sakė, tikimės, kad ta politika bus nuoseklesnė ir darnesnė po šių pasikeitimų. Na, bet aišku, mes dar pažiūrėsime, kaip viskas bus ir daug kas, žinoma, priklausys nuo vyriausiosios įgaliotinės, kaip mes jai padėsime, kaip ją paremsime šiame darbe. Ir aišku, daug kas priklausys ir nuo Europos parlamento, kaip parlamentas sugebės apibriežti siekius ateityje. Tam, kad išorės santykių tarnyba pradėtų sėkmingai dirbti, Tai irgi yra labai svarbi prerogatyva, sąlyga tam, kad mes galėtumėme veiksmingai gyvendinti užsienio politiką ateityje. Na ir dar vienas dalykas - saugumo politikos srityje, apie kurį norėjau pakalbėti. Ši politika nebus sėkminga, jeigu mes jos neparemsime. Labai svarbu, kad valstybės narės jaustų kolektyvinę atsakomybę, nusavybės jausmą. Jūsų atstovaujamos rinkiminės apygardos yra labai svarbios, ieškant ir išteklių ir politinės valios e, savo veiksmams paremti. Taigi to negalime perduoti vyriausiai įgaliotiniai, tai yra valstybių narių ir vyriausiosios įgaliotinės saveikumo išdava, kai valstybės narės turi, aišku, teikti išteklius, taip pat ir įmanoma veto teisė veiksmams. Taigi tai, aš manau, yra labai svarbi, svarbus aspektas. Dabar grįžtant prie švedijos pirmininkavimo, norėčiau uh, paminėti pačius svarbiausius akcentus, ko mums pavyko pasiekti. Keletą žodžių apie civilinės operacijas ir po to apie karinės operacijas. Ir pabaigai paliesiu horizontalius klausimus. Ir dar keletą žodžių apie misijas ir operacijas ir tas, kurias ketiname Somalija. Ponas pirmininkas apie ją jau ir užsiminė. Pagrindinis darbas vykęs civilinėje, civilinėse operacijose yra paremtas tam tikromis gairėmis mes kartu su komisijos sekretorijatu, valstybėmis narėmis apsisprendėme dėl prioritetų ir siekių ir galiausiai mums pavyko pasiekti visai neblogų rezultatų. Ir vienas svarbesnių dalykų buvo greito reagavimo pajėgos. Šiame kontekste mums štai ko pavyko. Mes priemėme sprendimą peržiūrėti civilinės, civilinio reagavimo pajėgas, išplečiant ekspertų ratą, taip pat įtraukėme naujas, naujas sritis, susitarėme dėl veiksmingesnių sprendimų prieimimų ir dislokavimo sprendimų tam, kad veiksmai būtų efektyvesni. Taigi dabar su tikslinėmis lėšomis ir personalu valstybėmis narėmis, policijos, gydytojų pajėgomis mes sugebėsime labai greitai nusiųsti pajėgas jeigu staiga atsiranda skubus poreikis. Taip pat sugebėjome priimti sprendimą pradėti darbą dėl nuolatinių sandėlių, sandėliuoti įrangai, tam, kad pagrindinė įranga būtų galima gauti gan greitai ir tam, kad užbaigtų misijų įranga būtų perkeliama į naujas misijas gan greitai ir efektyviai. Taip pat buvo priimtas sprendimas sandėliavimo pajėgas e, skirti policijos pajėgoms Bosnijoje. Dar prasidės sausio mėnesį. Dėl finansavimo buvo, įvyko diskusijos dėl parengiamųjų priemonių, dėl biudžeto eilutės. Ir galiausiai buvo primtas susitarimas numatyti parengiamasias lėšas mokymams ir pagrindinių misijų kaštų finansavimui, bandant išsiaiškinti poreikius. Lapkričio mėnesį taryba akcentavo, kad reikia siekti daugiau pažangos šioje srityje ir komisija sutarė toliau dirbti ir dėl vairių techninių dalykų. Dėl, dėl pirkimų e, komisija parengė tokius e, sutarčių štam, blankus tam, kad procesas vyktų sklandžiau ir greičiau e, sveikatos, rizikos draudimo, telekomunikacijų, informacinių technologijų ir ginklų bei karinių transporto priemonių pirkimo srityje. Dėl tam tikrų savokų mes parengėme naują policijos misijų savoką, atsižvelgdami į septynių e, metų veiklos patirtį įvairiose misijose ir daug darbo buvo atlikta kartu su valstybėmis narėmis, daugiau dėmesio skiriant nacionalinėms pajėgoms, dislokuojant pajėgas karinės pajėgas ir daug kas vyksta nacionaliniu pagrindu per nacionalinės strategijas, kai kurios ES valstybės yra labiau pažengusios nei kitos, bet na, iš įvairių patirčių, da, da, dalyjantis patirtimi, mes parengėme tokią, mes pas, prastumėme tokias nacionalinės strategijas, būtent pagal kurias e, civilinėse operacijose būtų galima dislokuoti gan greitai pajėgas. Ir tikimės jūsų paramos, kad jūs su savo valstybėmis padirbėsite tam, kad mes sugebėtumėme užpildyti misijų spragas ir siūsti kvalifikuotą personalą. Ir aš mielai galėčiau aptarti tuos klausimus ir su jumis nes yra trūkumų civilinėse operacijose, gan ryškių trūkumų ir kartais lengviau dislokuoti karinės pajėgas nei atskirus ekspertus, e, policijos pajėgas, teisėjus, e, medikus ir panašiai. Pavyzdžiui, Afganistano patirtis buvo viena iš tokių liūdnesnių. Dėl mokymų. Akcentuojame mokymą prieš dislokuojant, bandom surasti trūkumus, spragas ir šiame kontekste valstybės narės dalyjasi informacija dėl mokymo galimybių per taip vadinamąją mm, programinę įranką tam, tam skirtą. Ir matome, kad buvo pasiekta nemažai tikslų, kuriuos užsibrėžėme, aišku, reiks dar atlikti ir daugiau darbo, tačiau šalia tų apčiuopiamų rezultatų mes suge, manau, sugebėjome įgyti dar didesnį pagreitį. Ir manau, kad ES yra kur kas geriau pasirengusi, pasiruošusi sureaguoti į vis dažniau pasitaikančius iššūkius ir poreikius, kuomet reikia dislokuoti įvairias um, misijas taip pat užsibrėžėme dirbti trijose prioritetinėse srityse. Taip pat jūrų e, stebėsenos ir Europos gynybos pramonės e, rinkos. Dėl kovos grupių iš tiesų sugebėjome e, užtikrinti lankstesnį sprendimą. Ir mes, kaip na, švedai, manome, kad tai yra labai svarbi priemonė ES krizių valdymo srityje, tam, kad būtų galima sureaguoti greitai į krizių e, zonas, krizių zonose. Ir kol kas mes dar nesinaudojame tomis e, kovos grupėmis. Ir na, manome, kad reiktų dar padiskutuoti, kol tos grupės dar nebuvo dislokuotos, nebuvo panaudotos. Ir per užsienio gynybos ministrų posėdį. Mes susitarsime dėl tų kovos grupių panaudojimo sąlygų ir svarbu, aišku, kad vyksta dėrybos ir mes kaip ir visi skaitome iš to pačio dainoraščio, kai kalba eina apie šias kovų grupės, e, būtent, kad būtų galima lankščiau tomis grupėmis pasinaudoti. Dėl jūrų stebėsenos Švedija perkelė savo patirtį iš Baltijos jūros, e, pasiūlė šią patirtį, kur karinis ir civilinis bendratarpiavimas buvo labai naudingas ir buvo veiksmingas ir kaštų prasme. Toks saveikumas yra dabar vertinamas ES. Ir taryba pakvietė komisiją artimai bendradabiauti su valstybėmis narėmis ir parengti veiksmų planą, kaip būtų galima sukurti integruotą e, jūrų stebėsino sistemą iki 2000, per 2010 metus. Taigi iš tiesų pradėjome gan svarbų darbą dėl Europos gynybos pramonės. Pirmininkaujančios valstybės siekis buvo užtikrinti atviresnę, skaidresnę rinką, remiantis taip vadinamųjų bendrųjų sąlygų, vienodų sąlygų principų. Na ir rudenį e, vyko dėrybos, buvo nustatyti tam tikri parametrai, kaip būtų galima tą sistemą įgyvendinti. Ir aišku, tema yra gan sudėtinga, tačiau gynybos reikalų ministrai parengė politinio pabudžio deklaraciją tam, kad būtų užtikrinta skaidri, atvira gynyb, gynybinė Europos e, rinką, taip pat bus parengtas veiksmų planas ir aš manau, kad yra labai tvirtas pagrindas darbui ateityje. Dar trumpai apie horizontalius klausimus. Pirmiausia, civilinį karinį bendradarbiavimą. Pirmiausia, aišku, gebėjimų e, kūrimas buvo pagrindinis elementas, reikia užtikrinti didesnę darną, e, koordinavimą tarp civilinių ir karinių instrumentų, kalba eina ir apie bendradarbiavimą vietoje, ir apie gebėjimų kūrimą. Mums pavyko e, pasiekti susitarimą tarp valstybių narių, kad būtų gilinamos dabartinės pastangos, kad būtų surandamas bendras sprendimas gebėjimų srityje ir taip pat, kad būtų parengtas veiksmų planas rugsėjai. Taip pat buvo paliestos labai konkrečios sritys, e, kurių darbas prasidėjo, tai yra logistikos pervežimas, e, medicinės įrangos, e, saugumo, apsaugos klausimai, tam, kad na, ištekliai būtų kaupiami ir jie būtų efektyviai kaštų prasme ir kitomis prasmėmis naudojami. Dabar operacijų veiksmingumas, žmogaus teisų, lyčių lygybės principų integravimas ir mūsų pirmininkavimo laikotarpį ypatingai dėl mokymų ir pasirengimo misijų, misijoms ir operacijoms e, elementas buvo na, pagri, pats pagrindinis dalykas, atsižvelgiant žinoma į žmogaus teisų sritį. Dar vienas svarbus klausimas yra bendradarbiavimas su kitais partneriais. Mes plėtojame bendradarbiavimą su Afrikos sąjunga. Į vykome į Adis Ababa e, saugumo e, komitetą, atitinkamą na, mūsų partnerinę organizaciją. Ir e, buvo generuojamos mintis, kaip būtų galima bendradarbiauti ateityje. Na, o dėl mokymo misijos Somalija, Afrikos sąjunga šioje srityje, aišku, yra labai svarbus veikėjas. Turime su ją bendradarbiauti, norint, kad ta misija būtų sėkminga. Bendarbiavimas su JAV irgi buvo skatinamas mūsų pirmininkavimo metu. Priemėme neseniai sprendimą toliau vesti diskusijas dėl naujųjų horizontų jungtinėse tautose. Būtent yra projektas modernizuoti taikos palaikymo misijas jungtinių tautų rėmuose ir mes, ES, turime būti labai svarbus veikėjas šiame darbe. Susitikome su jungtinių tautų pareigūnais, taikos laikumo operacijų departamento vadovų. Ir taip pat keitėmės nuomonėmis, kaip ES gali padėti jungtinėms tautoms, kaip būtų galima bendradarbiauti šioms institucijoms. Uh, Prieš parengdami strategijas dėl Afganistano ir Pakistano mes diskutavome, apie tas strategijas kalbėjo ir Karlas Biltas. Labai artimai bendradarbiaujame ir su jungtinių tautų misija Afganistane. Biltas susitiko su užsienio reikalų ministrai šiuo klausimu, taip pat aptarėme ES NATO klausimus, na, sudėtingas rytis, bet mes manome, kad reikia siekti pažangos ir įvertinome situaciją iš praktinio pobūdžio, tam, kad vyktų bendravimas aukščiausių lygmenių tarp naujosios vyriausiosios įgaliotinės ir naujojo jo NATO generalinio sekretoriaus. Rasmusenas, naujasis generalinis sekretorius, kaip žinote, lankėsi Europos Sąjungoje tarybos posėdėje lapkričio mėnesį. Ir ten irgi buvo pasiūlyta minčių dėl to, kaip būtų galima sustiprinti ES NATO bendradarbiavimą. Aš pats lankiausi NATO taryboje, pateikiau informacijos apie Atalantos misiją, nes nuolatos vyksta bendravimas tarp NATO ir ES šioje srityje ir labai svarbu koordinuoti ir derinti veiksmus su NATO šioje srityje. Dabar dėl dar bendrųjų klausimų. Norėčiau pasakyti, kad, na, gal ir anksčiau minėjau ir dar kartą akcentuosiu, kad mes taip pat žengėme žingsnį į priekį tam, kad ES suvaidintų svarbesnį vaidmenį tarpininkavimo srityje. Tai yra dar vienas ūsienio politikos srities mechanizmas, uh, kuris yra svarbus, jeigu mes norime, kad ES būtų veiksmingesnė pasauliniu mastu, mes turime pasinaudoti tarpininkavimo gebėjimais ir kažką jau esame šioje srityje nuveikę. Taip pat inicijavimo diskusijas apie tai, kaip būtų galima bendrauti su trečiosiamis šalimis, kaip žinote, daugelį saugumo gynybos operacijose. Mes tikimės paramos iš įvairių valstybių - JAV, Kanados, Rusijos, Naujosios Zelandijos, Čilės, Dominikos Respublikos, Norvegijos, Šveicarijos ir taip toliau. Ir Turkijos taip pat. Ir mes manome, kad turime būti palankus ir geranoriški tų valstybių, kurios nori prisidėti prie mūsų atšvilgių. Ir tai leidžia mums užpildyti spragas ir be kitako, jeigu daugiau valstybių įsitrauks į mūsų veiksmus ir operacijas, tuomet uh, tai bus dar viena galimybė eksportuoti mūsų vertybės ir tas ekspertinės žinias, kurias patys integruojame į savo misijas. Taigi tai yra palanki situacija abiems pusėms. Na ir pabaigai Prieš perinant prie klausimų atsakymų, norėčiau keletą žodžių tarti apie misijas ir operacijas. Aš manau, kad mums pasisekė, nes nebuvo labai svarbių krizių nors kai kurios misijos vyksta gan lab, sudėtingomis sąlygomis, Gruzija pavyzdžiui. Somalis, Atalantos operacija, kuri jau švenčia šiandien vienerių metų sukakti, ji buvo labai sėkminga, tačiau operacija vyksta sudėtingoje situacijoje, kaip sakė Karlas Biltas, e, būtent tą patirtį mes perduosime kitai valstybei perimsinčiai pirmininkavimą ir Catherine Ashton. Ir turime prisimti vadovo vaidmenį, kad būtų pasirūpinta tais tūkstančiai žmonių, kurie šiuose misijose dalyvauja po ES vėliava, tam, kad jie gautų ir politinę, ir patarimus, ir, ir politinius orientyrus. Kosovas irgi yra sudėtinga, sudėtinga misija, bet ten mes irgi gan sėkmingai susiklošius palankioms aplinkybėms išvengėme svarbių sunkumų, išskyrus vandalizmo atvejus, apie ką mes kalbėjomės e, vasaros metu. Uh, Dar vienas dalykas, bendro pabučio klausimas, personalo trūkumas. Tai vis dar yra problema, mes kalbėjome apie Afganistano misiją anksčiau ir su jumis nekartą apie tai kalbėjome, mes tikrai daug pastangų įdėjome, kad daugiau būtų policijos pajėgų toje misijoje. Šiek tiek rezultatų pasiekėme, dar šimtas papildomų e, policijos pareigūnų buvo nusiusta, bet ne, ne, nepasiekėme 400 užsibriešto e, tikslo dėl Somalio mokymo misijos. Rudenį diskutavome apie tai, kad būtų galima sukurti, nusiųsti naująją misiją. Taryba lapkričio mėnesį susitarė dėl krizės valdymo savokos ir šią savaitę Ispanija gavo įgaliojimus planuoti tas funkcijas ir tas operacijas. Tačiau priimti sprendimai kol kas dar ne, nereiškia, kad tikrai vyks SDP operacija. Tam, kad tos misijos būtų sėkmingos, ir jūs, ponė pirmininkė, tą klausimą kėlėte ir aš norėčiau prie jo sugrįžti, tam, kad pasiektumėme tikslų ir sustiprintumėme perinamosios vyriausybės gebėjimus, perinamo laikotarpio vyriausybės gebėjimus Somalija, reikalinga tam tikra. E, sistema ir reikalingas aiškumas. Turime vertinti savo politiką e, Afrikos kišulio, Somalio atžvilgių ir turime taip pat pažiūrėti, ką daro jungtinės tautos, kiti veikėjai, kaip jie remia saugumo situaciją Somalija. Taip pat reikalinga susitarti su Afrikos sąjunga, su jų e, Amazonės misija dėl darbo padalymo. Ir taip pat reikalinga, kad pernimo laikotarpio vyriausybė prisimtų įsipareigojimus dėl testinių veiksmų, dėl darbo užtikrin, reformuojant saugumo srity. Nors, aišku, žmogaus, e, apsaugo, žmogaus teisų apsaugos klausimai irgi čia yra labai svarbus. Taip pat, kas nutiks su tais žmonėmis, kurie apmokyti sugrįž į Somalį, reikalinga tam tikra sistema tvarka kad tie žmonės būtų, liktų lojalūs perinamo laikotarpio vyriausybei ir nebūtų privilioti ekstremistų, nes Somalio atveju, jeigu iš tiesų nepasisektų, tuomet žala būtų didžiulė, milžiniška. Ir aš manau, kad diskusijos yra sėkmingos ir jie suvokia, apie tai, kokie yra pavojai ir dauguma valstybių narių nori žengti į priekį, nes tai, kas vyksta Somalija, jeigu mes galėtumėme kažkaip pasirūpinti, kad vyriausybė sustiprėtų toje valstybėje, tai jau savaime būtų labai svarbu ir aktualu ir ES. Ačiū pirmininkė, tiek norėjau pradžiai, dabar išklausysiu klausimų. Labai ačiū. Iš karto Perikime prie klausimų. Pirmiausia, ponas Alterijų iš SND grupė frakcijos. Grazie, signor ambasciatore. Ačiū ambasadoriui. Mes, socialdemokratai, ne, nesieksime pasinaudoti progą, kad EPP frakcijos narių nėra, nes jie visi yra išvykę į kongresą Bonoje. Nes esame pasiekę bendrų pozicijų daugeliu klausimų. Dėkoju ambasadoriui už pristatymą ir už tai, kiek puikių darbų už daug puikių darbų e, nuveiktų šalies pirmininkavimo laikotarpiu, taip pat ir um, e, politikos ir saugumo komitetas labai puikiai dirbo. Tikrai daug ką galima būtų paminėti, tačiau aš pabrėšiu keletą dalykų, kurie man atrodo ypatingai svarbus. Dėl mokymų būtent e, nacionaliniu lygmeniu e, civilinio personalo mokymų. E, aš jūs supratau taip, kad viena vertus kalbama apie nacionalinę pačios valstybės atsakomybę, aišku, atsižvelgiant į tam tikrus specifinius dalykus, dėl kurių turi nuspręsti konkrečios valstybės. Kita vertus, dėl praktinių priežasčių galbūt vis dėlto reiktų stengtis bandyti rasti platesnį sutarimą, kad e, galima būtų kelioms šalims numatyti tą patį veiksmų ar darbų profilį ir tuo remiantis apmokyti personalą. Šie mokymai yra susiję būtent su europiečiai, žmonėmis iš Europos ir jie turėtų gauti, e, kiek įmanoma, vien, vienodesnį, vienodesnį apmokymą. Ir taip pat dar turiu klausimą dėl tarybos sprendimo dėl Atalantos misijos. Siekiama taip pat įtraukti ir žuvininkystės priežiūros veiklą, bent jau kiek aš skaičiau. Tai tema, kurie nemažai jau yra diskutavęs ir Europos parlamentas. Sudėtinga tema. Kadangi Europos žvejybiniai laivai neretai taip pat tampa piratų aukomis tuo pat metu reikia kalbėti ir apie kitą temą, apie kurią taip pat kalbama ir neseniai patvirtintoje rezoliucijoje. Tai yra nelegalę, neteisėtą žvejybos veiklą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip e, Atalantos kontekste e, būtų atsižvelgiama iš šiuos porą dalykų. Taip pat skaičiau apie tai, jog būtina ieškoti platesnio e, požiūrio problemoms Afganistane spręsti Tad kalbant apie veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui, reiktų pasakyti, kad jis yra labai ambicingas ir tikrai labai svarbus, bet e, taip pat e, apima daug labai įvairių sričių ir galbūt trūksta vieningos bendros visapimančios struktūros ar procedūrų, kuriomis būtų koordinuojami veiksmai. Tad man įdomu būtų sužinoti, kokios konkrečios priemonės yra numatytos pagal šį veiksmų planą. Ar pavyzdžiui, pagalvota taip pat apie galimybę ESDP e misiją Afganistane ir apie jos mobilizavimą. Nekalbu apie konkrečius skaičius. Galbūt tiesiog reikėtų to veiksmų plano kontekste dar šitą daugiau nuveikti. Mm dėl to, kas susijęs su valstybės kūrimu ir teisės saugos institucijų stiprinimu. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kaip yra su e, biudžetu dėl start-up. Ar bus numatyta atskira biudžeto eilutė, e, ar ne. Parlamentas siekia e, daugiau vaidmens, stipresnio vaidmens šiuo klausimu. Tad man šis reikalas įdomus. Ačiū, kolega. Kolegė Suly. Ačiū. Na, ne visi EPP frakcijos nariai išvyko į Boną, kai kurie pasiliko čia, kaip be kita ko ir aš, na ir dėl Afganistano. Jūs kalbėjote apie policininkus um, iš apie civilius policininkus ir aš manyčiau, kad situacija iš tikrųjų ganėtinai sudėtinga kariams. Mm, kariai nesijaučia saugus, yra aukų ir kol nėra užtikrintas tas saugumas, tai tol ir savanorių tikrai nesurasime tokiams užduotims. Ačiū, kolega Daf. President, um, uh, I'm most grateful Pirmininkė, esu labai dėkingas pirmininkaujančiai šaliai už tai, kaip ji apibūdino pasiektą pažangą. Aš girdėjau optimistinių gaidelių ir manau, kad e, toks optimizmas visiškai tinkamas e, įsigaliojus sutarčiai, mums atvertus naują puslapį, kai bus smarkiai sustiprinta saugumo ir gynybos politika, bus įsteigta nuolatinio bendradarbiavimo pagrindinė grupė. Tai niekur nesikrausysime. Mes e, išsaugosime savo valstybę, savo kultūrą, savo gyvenseną. Su visa valstybė emigruoti. Jeigu bus imtas reikiamų veiksmų. Iš sekretoriato karinių skyrių bus pervesta į išorės veiksmų tarnybą ir koks įspūdis jums susidaro? Ar valstybės narės yra numačiusios atsiųsti e, savo personalo iš gynybos ministerijų į išorės veiksmų tarnybą? Ar žinote, kokio lygio tai būtų ekspertai ir kiek jų būtų? Kitas dalykas. Ar manote, kad taryboje turėtų likti atskira gynybos ministrų struktūra. Nes dabar bendrėjai reikalai yra atskiriami nuo išorės reikalų ir manau, kad dabar yra kaip tik puikus metas e, pagalvoti apie tas įvairias e, užsienio reikalų ministrų tarybos struktūras. Toliau dėl Europos gynybos agentūros. Jūs lik ir ir yra, jūs minėjote planą sustiprinti agentūrą. Ta agentūra turi būti stiprinama pagal sutartį. Jeigu mums pavyktų biudžeto institucijoms įrodyti, kad Europos gynybos agentūra yra pirmas pavyzdys, kaip galima pasiekti didesnio ekonominio efektyvumo perdavus įgaliojimus į ES lygį. Tai manau, tai būtų didelis politinis pasiekimas. Ir toks pirmas praktinis žingsnis vėliau galėtų būti pakartotas ir kitose svarbiose išlaidų srityse. Tai labai svarbu, kadangi Europos gynybos agentūra tai yra tikrai pasiteisinęs sėkmingas projektas. Ačiū. Ponas Butikufa, ačiū ponė pirmininkė. Gerbiamas ambasadoriu, aš norėčiau patikti pastabų ar klausimų dėl Afganistano ir taip pat dėl Somalio. Dėl Afganistano, tai klausimas dėl um, policijos e, struktūrų apmokymų jau buvo užduotas. Žinome, kad maždaug 3-4 tūkstančiai e, apmokymų e, vadovų e, turėtų būti išsiusti tam, kad e, ypač kaimo regionuose būtų apmokyti policininkai. Tačiau konstatuojame, kad nesugebame įvykdyti savo užsibrieštų tikslų. Man kyla klausimas, kaip mes, europiečiai, kuriamdamiesi, remiame, išmatuojame savo e, veiksmų ambicingumą ir rimtumą. Nulat apie tai kalbame, tačiau nepavyksta peržengti tos ciniškumo ribos ir pagaliau imtis veiksmų ir žengti pirmin. Noriu jūsų paklausti, kaip po pusmečio e, vertinate šį reikalą, kaip galima būtų rimtai pradėti dirbti, o ne tik paviršutiniškai žvelgti į savo pačių sauduotus įsipareigojimus. Visiškai jau nekalbant dar apie klausimą, kas mūsų laukia jeigu mes pagaliau neimsime rimtai dirbti. Ir kitas klausimas dėl Somalio, pirmiausia dėl Atalantos. Parlamentas rezoliucijoje, vienoje rezoliucijoje yra užsiminęs apie porą pakeitimų dėl Atalantos, viena vertus žvejybos reikalų įtraukimas ir taip pat geografinis išplėtimas. Norėčiau sužinoti, kokiu būdu būtų galima įtraukti žvejybos rytį ir ką taryba mano dėl geografinės, geografinio matmens išplėtimo. Ir taip pat parlamentas dar yra atkreipęs dėmesį į tai, kad reikėtų taip pat imtis veiksmų dėl nelegalios žvejybos ties Somaliu ir taip pat dėl e, nelegalaus mm, nuodingų Um, šiukšlių atsikratimo. Ir taip pat dar klausimas, kiek valstybių narių iki šiol pareiškė susidomėjimą dalyvauti mokymų misijoje Somalija, ar Somalio vyriausybė oficialiai jau apskritai yra pateikusi prašymą dėl tokios priemonės arba bent jau pareiškusi savo poziciją, Ar buvo kaip nors paskatinta ši apmokymų misija po lapkričio mėnesio sustikimo ir ar taryba pripažįsta, kad pre prezidentas Šarifas yra e, taip pat e, grasinės netgi e, šariato taikymu e, kariams, tad kyla klausimas, ar apskritai kiek nors tai duos taikos palaikymui ir ar taryba priemė domen, kad jungtinės tautos yra atkreipusios dėmesį į tai, kad 2010 metais Somaliui grėsia humanitarinė krizė, kad nebėra e, praktiškai jokių išteklių ir taip pat ir mes e, turėtumėm pagalvoti apie tai, ar nereikėtų e, skirti prioritetą e, būtent kitai pusiai reikalo, tai yra stengtis išvengti tos humanitarinės krizės. Ačiū. Kolega Kova. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ambasadoriu, turėsiu netrukus palikti salę, bet vis dėlto norėčiau užduoti savo klausimą, o mano kolega man perduos jūsų atsakymą. E, šiandieną diskutavome taip pat ir su ponu ministru Biltu ir išklausęs ir jūsų galiu pasakyti, kad tikrai labai, vertin, labai teigiamai vertinu Švedijos darbą, jos pirmininkavimo laikotarpį ir manau ne vienas, taip galvoju. E, turiu klausimą dėl Afganistano, ypatingai dėl rinkimų ir dėl Afganistano visuomenėje vykstančių pasikeitimų. Klausimas, kaip dėl politinių ir e, civilinių e, priemonių Afganistane, ką mes galime tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu pasiekti, kokių priemonių reikėtų siekiant e, pradėti tuos pokyčius visuomenėje, kurie užtikrintų tai, kad mes pasiektumėm taip pat ir savo tikslų, kalbant apie misijas Afganistane. Aš manyčiau, sutiksė su tuo, kad dar tikrai reikės daug ką nuveikti ir kad pernelik siaurai žvelgiama į šį e, reikalą, tad man įdomi jūsų nuomonė po šių pastarųjų mėnesių jūsų dabartinėme poste. Ačiū, ponė Liuzing. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, vis dėlto ne visai galiu sutikti su jumis ir su jūsų argumentais. Sakote, kad buvo pasiekta labai daug, bet kyla klausimas, kas konkrečiai, kaip tai išmatuoti. Kalbate apie tai, kad buvo daug tarpininkauta tarp įvairių pusių. Kur? Tarp kokių pusių? Kokia yra ta pasiekta pažanga? Taip pat norėčiau dar prisijungti ir po, prie pono Biutikofo pasisakymo dėl Somalio. Koks tikslas jūsų yra Somalija? Juk, pavyzdžiui, sakėte, vienas iš tikslų yra stabilizuoti perinamo laikotarpio vyriausybę. Iš tiesų, ta laikinoji e, vyriausybė nėra remiama visuomenės, ji nėra teisėta, ji korumpuota, ji veikia tik savanaudiškais tikslais ir ne tik verčia karius taikyti šarijatą, tiesiog e, taip pat net ir prieš moteris nukreipti veiksmai buvo baudžiama užmėtant akmenimis. Ar apmokymų misijos tikslas galėtų būti remti visą tai? kokie yra tikslai jūsų, nes kyla įtarimas, kad ko gero yra kitų galbūt geostrateginių tikslų Somalija, e, apie kuriuos atvirai nekalbama. Tad man rūpestų žinoti, koks yra tikslas ir ko galima būtų pasiekti jos pabaigoje ją būtų galima vadinti sėkminga. Kitas klausimas. Sakėte, kad norėtų, norėjo, norėtumėte, kad išorės veiksmų tarnyba gerai veiktų, bet kila klausimas, ką tai reiškia. Man tai reiškia, kad ta tarnyba, vadinasi, yra stipriai um, kontroliuojama, stebima um, demokratiškai, tačiau pirmininkaujanti valstybė um, Švedija siūlo atskirti nuo komisijos ir tarybos um, šią tarnybą. Tad kaip žiūrėtumėte į e, parlamento pageidavimą ir prašymą taip pat dalyvauti šiuose klausimuose. Ačiū. Thank you. Last colleague, Mr. Zemke. Ačiū. Paskutinis nori pasisakyti pono Zemke. Na e, trzech sprawach. Sprawa... Dėkoju. Apie trejatą dalykų užsiminsiu. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pirmininkančią valstybę Švediją, nes manau, kad šis pusmetis tikrai um, buvo labai sėkmingas, kalbant apie gynybos ir saugumo reikalus. Ir tai, kuo išsiskyrė Švedija pirmininkaudama, buvo tai, kad ji labai pragmatiškai žvelgia į šią politikos kryptį, nes iš tiesų galima daug gražiai kalbėti, tačiau negalima pamiršti pragmatizmo. Ir tai labai sveikinu. Ir dabar e, dar porą dalykų. Pirmiausia, sutinku su gerbiam ambasadoriumi dėl situacijos um, su kovos grupėmis, nes daugelis valstybių narių sutiko jos dalyvauti ir sakė, kad įneš savo indėlį į saugumą, tačiau kol kas nėra nei vieno praktiškai gyvendinamo pavyzdžio, kur kovos grupė būtų ėmusis veiksmų kurio nors e, konflikto sprendimo kontekste. Tai yra, reikia, vadinasi, reikia kalbėti aiškiai. Arba turime grupės, kurios iš tiesų veikia, arba tai yra tiesiog um, plepalai. Um, tad panašu, kad ne visai išnaudojame tas grupės saugumui ir aš sutinku e, su tuo, kad e, negali, galima ir toliau nutirėti apie problemas susijusias su kovos grupėmis, jeigu jos vis dėlto egzistuoja. Antras klausimas dėl Afganistano. E, ko gero bus taip, kad humanitarinės misijos taps vis svarbesnės priemonės, kurios, stengsis, kuriomis bus tengiamasi padėti piliečiams Afganistane. Nes kova Afganistane yra kova, e, kurią į kurią žengėme kartu su afganistaniečiais. E, ir būtent humanitarinė pagalba reiškia, kad reikės ne tik e, nemažai finansinių išteklių, ES jau skiria milijardą eurų tam, bet taip pat ir e, tam tikrų kitų priemonių, įrangos. Ir tas nebus įmanoma be kai kurių valstybių, pavyzdžiui, Rusijos ar Kinijos pagalbos. Jos taip pat turi prisidėti. Taigi priemonės vykdomas Afganistane e, reikėtų taip pat, bent jau orientuotas į logistiką ir transportą, reikėtų taip pat sėti ir su Rusijos ir Kinijos parama. Ačiū. Pone ambasadoriu, dabar jums proga atsakyti klausimus. E, Labai ačiū Jums už Jūsų pateiktus pamastymus, pastabas. Pamėginsiu jas sureaguoti eilės tvarka. Pirmiausia, dėl civilinių, civilių darbuotojų skaičiaus. Kaip ponas Koltieris sakė, tikrai valstybės narės turi skirti darbuotojus. Mes e, stengiamės sudaryti apmokytų darbuotojų e, sąrašą, kad mok, darbuotojai personalas būtų vienodai apmokytas visoje Europos Sąjungoje. Tačiau, kalbant apie reagavimo į krizės grupių sutelkimą, mes jau tai darėme, pavyzdžiui, siūsdami misiją į Gruziją. Taip, čia tikrai reikėtų kalbėti apie išteklių sutelkimą, reikėtų turėti sąrašą ekspertų, kurie būtų pasiruošę per labai trumpą laiką vykti ten, kur reikia, pavyzdžiui, kaip buvo Gruzijos atveju. Dėl žuvininkystės keletas dalyvių komentavo šį klausimą. Mandate šis dalykas nėra konkrečiai įvardytas. Čia dabar atsakysiu ir poniai Liozing. Atalantos mandatas yra susijęs su humanitariniais tikslais e, padėti pasaulio maisto organizacijai maisto programai e, teikti paramą Somalio žmonėms. Taigi parama teikiama Somalio žmonėms per Atalantos operaciją. Turiu pasakyti, kad e, pasaulio maisto programos paramos pristatymai dabar vyksta labai sėkmingai, ne, nuo operacijos pradžios nebuvo jokių incidentų. Mes e, čia atliekame vadovaujantį vaidmenį, NATO ES eina iš paskos. Pagal mandatą viskas vyksta štai, kaip aš pats lankiausi, žiūrėjau, kaip vyksta ši operacija, norėčiau paraginti ir jūs tai padaryti. Vietoje dirbantis žmonės kartais pastebi ir kitos neteisėtos veiklos, tai yra priekyba žmonėmis, priekyba ginklais ir panašiai. Ir žinoma, daroma viskas, kad apie tai būtų pranešta, kad būtų suteikta pagalba tokiuose situacijose. Taigi, darau prielaidą, kad jeigu būtų susidurta su neteisėta žvejybos veikla, yra būdų, kaip apie tai pranešti kompetentingoms institucijoms. Tačiau dabartinėme mandate žuvininkystė nėra paminėta. Žinoma, mes ten atliekame humanitarinį darbą e, ir padedame ir laivybai. Ir tai susiję ir su žuvininkystė bet nežinau, ar tikrai mes jau turime tinkamą fregatų ir kitos įrangos skaičių 2010 metams. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad būtų dislokuota tinkama įranga ir personalas. Kai ten lankėmės, matėme, kad jūrų stebėjimas iš oro labai padidino operacijos efektyvumą, kadangi su dabartinėmis technikos priemonėmis galima apriepti labai didelę teritoriją. Ta teritorija yra beveik Europos dydžio ir jūroje iš oro galima stebėti tai, kas vyksta jūroje ir kas vyksta atskiruose laivuose įskaitant ir piratų laivus, ir įskaitant kitą neteisėtą veiklą. Toliau Afganistanas ir Pakistanas. Ypač daug kas iš jūsų kalbėjote apie Afganistaną. Manau, kad dėl Eupol reikėtų pasakyti, kad čia daug ko išmokome. Sprendime yra numatytas skaičius 400 iš pradžių buvo numatyta 200, dabar 400 darbuotojų. Nežinau, ar tai yra tikrai geras modelis. Svarbu visų pirma apsispręsti, ko norime pasiekti ir tada prie to tikslo priderinti skaičius. Tokia būtų pirmoji pamoka, kurią išmokome. Kitas dalykas. Manau, kad misijas reikia pradėti tik tada, kai tikrai žinome, kad valstybės narės pasiruošusios juose dalyvauti. Mm, čia kalbu apie Somalį. Mes planuojame galimą misiją ir taip pat sudarinėjame sąrašą šalių, kurios būtų pasirengusios dalyvauti toje misijoje. Jeigu klausite manęs, kas yra tos šalis, jų yra nemažai. Ispanija ėmėsi vadovaujančio vaidmens, Taip pat žinome, kad Prancūzija jau dabar aktyviai veikia Džibutyje, ten įgyvendina operaciją. Yra ir kitų valstybių narių, tačiau jų sąrašo čia neturiu, manau, jos pačios turėtų apie tai kalbėti. Tai kelios valstybės narės jau mums pranešė apie pasirengimą dalyvauti misijoje Somalija. Dar dėl Eupolo. Mes uh, neketiname suformuoti policijos pajėgas visame Afganistane. Ši operacija papildo kitas, kurias įgyvendina NATO ir kitos šalis. Mes dirbame strateginių lygių, dirbame su vidaus reikalų ministerija, su ministru teikiame strateginės rekomendacijas apie tai, kaip afganistaniečiai patys turi reformuoti ir suformuoti savo policijos pajėgas. Šis darbas vyksta sėkmingai, žinoma, dar reikia daug ką e, atlikti ir ne visur mus lydėjo sėkmė, kaip žinote. Yra ir kitų iššūkių, apie kuriuos norėčiau pakalbėti, nes ir jūs apie tai klausėte. Mes esame užmesgę darbinius santykius su NATO, bet neturime sutartinių santykių. Buvo užsiminta apie Eupolą ir manau, kad pagrindinis sunkumas siekiant pritraukti personalo į Eupolą yra saugumo padėtis. Ir kad padėtis pagerėtų, mums reikia dėl to tartis su ISAF, kuris ten dirba. Be to, manau, reikėtų įtraukti ir įvairias provincijų atkūrimo grupės. Tokį bendradarbiavimą taip pat reikėtų organizuoti sudarant susitarimus. Kitas dalykas dėl Eupolo. Mm. Pirmininkaujant Švedijai personalo skaičius buvo papildom, papildytas šimtu, dabar turime maždaug 300 žmonių, jų pagrindinis uždavinys yra mokyti instruktorius. Šie žmonės neprivalo mokyti kiekvieno policininko Afganistane. Jie tiesiog turi organizuoti mokymus tiems, kurie vėliau mokys policininkus. Afganistane mes susidarėme su daugeliu iššūkių. Karlas Biltas apie juos jau kalbėjo. Dabar pateiksiu keletą pagrindinių minčių. Visų pirma, atsakomybė vietoje. Manau, reikėtų aiškiau Afganistano institucijoms pasakyti, kad tai yra jų šalis. Uh, ir kad mes galėtume toliau remti, reikėtų daugiau atskaitomybės dėl korupcijos, dėl žmogaus teisų ir kitų žmogiškojų vertybių, kurioms mes atstovaujame. Kartais mūsų partneriai Afganistane sako, kad ES nesilaiko nuseklios pozicijos. ES kalba vienu balsu, tačiau atskirai valstybės narės dirba su korumpuotais merais ir kitais partneriais vietose. Manau, kad mes nebe turėtume taip elgtis. Turėtume labai aiškiai atsisakyti sandorių su tais, kurie yra korumpuoti. Ir būtent e, šiuo požiūriu mes bandome suformuoti ES politiką, kuri turėtų pakeisti daugelį dvišalių politikų, kurias plėtojo valstybės narės. Ir manau, kad taip mes galėsime griežčiau reikalauti atskaitomybės už uh, korupciją ir kitus dalykus. Dar vienas svarbus dalykas yra koordinavimas. Mūsų pastangos nebuvo gerai koordinuojamos. Kalbu apie tarptautinę bendruomenę. E, JAV yra didelė šalis ir jie dominuoja diskusijose apie uh, Afganistaną. Manau, kad mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti, koordinuoti veiksmus su amerikiečiais. Ir jeigu ES bus vieninga dėl savo siekių, tai tada tapsime svarbių partnerių Junktinėms Amerikos valstijoms. Manau, kad iš dalies to tai jau pasiekėme. Dar vienas svarbus dalykas yra sustiprinti jungtinės tautas, nes jos atstovauja ne tik ES ir JAV. Būtent jungtinės tautos gali mums padėti įtraukti Iraną, Tadžikistaną, Pakistaną ir kitas šalis. Ir manau, kad į tai turime atsižvelgti, tęsdami šį darbą. Toliau civilinių misijų finansavimas. Ne, mes neketiname įsteigti pradinio fondo. E, tas fondas numatytas pagal naują sutartį ir jis yra skirtas e, kariniams operacijoms. Ir šiuo klausimu Europos parlamentas taip pat atliks svarbų vaidmenį. Reikia užtikrinti, kad biudžete finansinėse programuose būtų numatyta lėšų greitam civilinių misijų dislokavimui. Kad nebūtų dėlsiama dėl biudžetinių priežasčių, kai iškyla poreikis greitai suorganizuoti ES misiją. Dėl išorės veiksmų tarnybos ponas Daf pateikė klausimą apie tai. Nenorėčiau dabar apie tai plačiai kalbėti. Kol kas yra tos tarnybos pagrindai, kuriuos apibrėžė valstybės narės, o e, Catherine Ashton dabar turėtų suteikti tai, tiems pagrindams konkretų turinį ir spręsti, koks turėtų būti civilių ir karinių darbuotojų santykis. Europos gynybos agentūra. Kai kas gali teikti, kad sumažinome šios agentūros svarbą, numatydami trejų metų biudžeto perspektyvą, bet manau, kad tokia biudžeto struktūra mes galime priversti agentūrą su, konkrečiau sukoncentruoti savo pastangas. Vis dėlto Europos gynybos agentūra dirba aiškindama saugumo svarbą Europai, jos vaidmuo ateityje stiprės ir Lisabono sutartis bus tam pagrindas. Tiek e, norėjau pasakyti dabar Somalis. Taip, ta perinamojo laikotarpio arba laikinoji vyriausybė pareiškė norą gauti paramą laikinoji vyriausybė neatsirado iš niekur. Ta vyriausybė yra tarptautinės bendruomenės pastangų rasti politinį sprendimą Somalija rezultatas. Galima sakyti, kad um, tai vyriausybei e, kelia pavojų ekstremistinės jėgos. Manau, kad ES turi būti suinteresuota ginti tarptautiniu lygiu pripažintą laikinąją vyriausybę. Buvo sakyta, kad galbūt reikėtų mums atsitraukti ir leisti Somaliui tvarkytis pačiam, bet nemanau, kad tai pasitarnautų vaikų, moterų ir kitų Somalio žmonių interesams. Todėl mes turime ir toliau ten dirbti ir todėl iš pat pradžių sakiau, labai svarbu susitarti, kaip organizuosime mokymus. Svarbiausia, kad e, organizuojant mokymus nebūtų e, remiama tam tikra neprimtina politika, pavyzdžiui, tam tikras elgesys su moterimis. Mes turime skatinti, organizuoti tokius mokymus, kuriuos geriausiai išmanome. Bet aš tikrai manau, kad mes turime dalyvauti veiksmuose susijusiuose su Somaliu. Tokia yra 27 valstybių narių nuomonė, tai yra Junktinio Amerikos valstijų, Junktinio tautų nuomonė ir manau, kad už tai pasisakytų dauguma regiono gyventojų. Kad mes visi kartu turime atlikti tam tikrą vaidmenį, bet jis turi būti pritaikytas prie bendros politinės aplinkos. Toliau poniai Liozing noriu pasakyti, kad dėl tarpininkavimo. Karlas Biltas apie tai kalbėjo, aš nesakiau, kad mes nesėkmingai tarpininkavome. Aš sakiau, kad mes siekiame sukurti sistemą, koncepciją ar mechanizmą, kuris padėtų ES geriau tarpininkauti. Mes į vairius regionus e, - Gruziją, Sudaną, Afganistaną siunčiame savo atstovus. Jie atlieka tarpininkavimo funkciją. O čia Briuselėje mes e, jiems teikiame paramą, kurios jiems prireikia vietose. Taigi Dar ponas Daf klausė apie už, užsienio reikalų tarybą ir kaip ji siejasi ir kaip ji dirbs su gynybos ministrų taryba. Nemanau, kad sutartyje yra numatyti atskiri gynybos ministrų susitikimai. Tai toks galbūt yra tik mano aiškinimas, teisės tarnyba galbūt par... turi savo nuomonę šio klausimu savo pirmininkavimo laikotarpiu mes stengiamės kaip galima daugiau įtraukti gynybos ministrus, sprendžiant, primant sprendimus dėl tam tikrų aspektų. Jūs minėjote vieną iš jų, pavyzdžiui, struktūrinis bendradarbiavimas, taip pat solidarumo nuostata. Jei gyvendinant turi labai įsitraukti gynybos ministrai ir mes žiūrime, kaip jų nuomonė gali būti atspindėta ir užsienio reikalų uh, ministrų taryboje. Taip pat reikia galvoti ir apie antrojo ir trečiojo e, ramščio sąveiką. Reikia atsižvelgti ir į vidaus reikalų bei teisingumo ministrų nuomonę planuojant civilinės misijas. Toliau kovos e, būrei, kovos grupės, jie niekada dar nebuvo panaudoti. Todėl manome, kad būtų naudinga apie tai padiskutuoti. Tačiau Nemanau, kad e, tos grupės yra bevertės. Tokių grupių funkcionavimas Švedijoje labai padėjo Švedijai gyvendinant karinės misijas. Jos padėjo mums e, nuo nacionalinės gynybos pereiti prie tokios gynybos, kuri daug labiau orientuota į tarptautinės operacijas. Ir Švedijos karinėse struktūrose dabar yra kalbama, kad užsienyje saugumas geriausia užtikrinti, kai ES dirba su mm, jungtinėmis e, tautomis, su NATO. Taigi tos kovinės grupės buvo labai naudingos didinant saveikumą, bet aš sutinku su jumis, kad e, tai, jog tos grupės dar niekada nebuvo pasitelktos ES, yra mm, tam tam tikras e, veiksnys, kuris mažina pasitikėjimą Europos e, Sąjungą. Bet manau, kad jomis bus pasinaudota, jeigu susiklostytų tokios aplinkybės, kai to prireiktų. Ačiū. Ačiū. Pusė minutės, bet tik kopfer. Ačiū. Man tiek ir pakaks. Norėčiau grįžti dar prie vieno um, klausimą, užduoti papildomą klausimą. Ambasadoriau du dalykus minėjote apie Atalantos misiją ir žuvininkystę. Žvėbinių laivų apsauga nepatenka į Atlantos misijos mandatą. Taip pat sakėte, kad žvejybiniai laivai bus lydimi. Gal galėtumėte patikslinti, kaip ten yra. Ar jūs keisite mandato apibriežtį, ar praktikoje ją kitaip taikysite, ar kaip suprasti? Um, the, the, um, thank you. I, I wasn't totally, perhaps totally clear on that. Gal ne visiškai aiškiai pasakiau. Ir tos diskusijos nuolatos vyksta apie mandato gyvendinimą, ar jį reiktų peržiūrėti, pakeisti. Na ir dar vienas klausimas - ištekliai. Nežinau, ar jūs girdėjote mano pasisakymą, po to, kai aš kalbėjausi su admirolu Hudsonu apie operacijų taikymos rytį ir nepakankamus išteklius ir dauguma sutinka, kad nereikia nukrypti nuo pagrindinės užduotys, užduoties, humanitarnės pagalbos eskortavimas. Ir įlankoje plaukiančių laivų apsauga Adeno įlankoje. Ir dėl nelegalios žvejybos. Mes, aišku, turime aktyviau eskortuoti legalius žvejybinius laivus, ypatingai ES laivus. Manau, kad reikia tokias pačias diskusijas vesti kaip ir dėl Afganistano. Ar tam turime išteklių? dėl toksinių atliekų irgi, toksiškų atliekų irgi reikia kalbėtis. Bet misija, kiek aš suprantu ir pasikalbėjęs su žmonėmis vietoje dirbančiais, jeigu, pavyzdžiui, stebint jūrą iš oro, jeigu yra pastebimas nelegalios žvejybos atvejis, e, jie na, aišku, praneša, bet, pavyzdžiui, tarkim, priekybo žmonėmis atveju jie bandė pagelbėti, padėti tiem žmonėms, nors tai neįeina jų įgaliojimus. Tai yra tiesiog normali žmogiška reakcija. Bet atsižvelgiame ir į parlamento nuomonę dėl žuvininkystės, dėl žvejybos. Ir nuolatos diskutuojame apie tai, kaip, kaip reiktų interpretuoti mandatą, ar jį pakoreguoti ar ne. Aišku, turint gan ribotus išteklius. Pirmininkas, norėčiau padėkoti ambasadoriui, ponui Skogui, už pateiktą informaciją, už pateiktus atsakymus. Labai džiaugiamės, kad atvykote šiandieną pas mus. Kitas neįlinis posėdis vyks Strasbūrė sausio 18 dieną. Keisimės nuomonėmis apie pono Danžin pranešimo projektą dėl Europos saugumo strategijos įgyvendinimo saugumo ir užsienio politikos rytyje. Tiek e, linksmų kalėdų. Ačiū.